įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su kolektyviniu investavimu perleidžiamus firdybinius popierius subjekt, e, subjektais derinimo. Pirmiausia, ponas Wolfklins. Pane pirmininkė, 2008 m. Liepos mėnesį Europos komisija pateikė pasiūlymą pakeisti dabar galiojančią direktyvą dėl kolektyvinio investavimo subjektų. Ir būtent todėl mes ir svarstos, šiandien svarstome šį pasiūlymą. Mes turėjome dirbti pagal labai įtemptą darbo tvarkę, tam, kad iki savo kadencijos pabaigos šis parlamentas patvirtintų kolektyvinio investavimo subjektų direktyvos pakeitim, pakeitimus. Kolektyvinio investavimo subjektai yra reglamentuojami ES nuo 1995 metų. Pirmiausia tam, kad būtų sustiprintas jų konkurencingumas ir tam, kad visų ES valstybių narių investuotojai galėtų platinti savo investicinius vienetus visoje ES šalise. Be to buvo siekime apsaugoti ir investuotojo teisės. Taigi mūsų tikslai yra labai ambicingi. Aš turiu pasakyti, kad visos trys institucijos puikiai bendradarbiavo ir per labai trumpą laiką daug ką pasiekė tam, kad šis pasiūlymas būtų sėkmingai patvirtintas. Kaip minėjau, šio pasiūlymo tikslas yra leisti smulkiems investuotojams e, investuoti į stambesnius e, investicinius fondus. Mūsų pastangos per pastrosius metus pasiteisino ir šiandien ES investiciniai produktai, e, produktais yra prekiaujama ir Azijoje, ir Latinų Amerikoje. Ir jie turi labai gerą reputaciją. Atsižvelgdami į visas šias minėtas aplinkybės, svarstydami šį dokumentą mes turime nepamiršti, kad ši direktyva turėtų išlikti labai aukštos kokybės. Praeitėje kolektyvinio investavimo subjektų direktyva jau buvo keičiama du kartus. Kiekvieną kartą komisija elgėsi labai apdairiai visuomet buvo rengiamas pirmiausia e, konsultacijų procesas, buvo skelbiamos e, žalioji knyga, po to baltoji e, knyga. Taip pat buvo plačiai diskutuojama su sektoriaus atstovais. Komisija pateikė pasiūlymus, kurie siekime gyvendinti visus mano minėtus tikslus. Tarp pasiūlymų yra ir įdomių dalykų, tų tokių, pažiūrėjau, kaip valdymo e, pasas ir galimybė investiciniams fondams e, vykdyti savo veiklą visose valstybėse narėse. Be to siūloma e, ir finansuojančios, finansuojamos bendrovės struktūra, kuri leistų smulkioms įmonėms investuoti į stambesnių įmonių fondus. Taip pat kalbama ir apie e, svarbiausią informaciją, kurią turėtų gauti investuotojas. Dar vienas dalykas yra pranešimai. Pranešimų pateikimo tvarka. Šio pasiūlymo esmė e, susijusio su e, pranešimų tvarka. Svarbiausia yra tai, kad e, siūloma neleisti primančiai valstybei e, reikalauti, kad papildomai būtų pateikiami dokumentai antriniam patvirtinimui. Šiandien išgyvename finansų krizę ir turime leisti smulkiems investuotojams veikti veiksmingai. Aš suprantu, kad baigėsi man skirtas kalbėjimo laikas. Tačiau aš norėčiau paminėti dar štai ką. Pirmiausia, komisija sudarė darbo grupę, kurioje vadovavo ponas Dela Horsier. Šį darbo grupę svarstys, kaip galima būtų sustiprinti investicinių fondų veiklos priežiūrą Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad šios darbo grupės rezultatus mes taip pat galėsime plačiai svarstyti. Mes žinome, kad uh, kad e, nacionaliniams ir e, tarp valstybiniams fondams yra, skirt, skirtom, e, yra taikomas skirtingas apmokestinimas. Ir tai sudaro sąlygas diskriminacijai. Dėkuoju, dabar žodis sugimės ponui Makryvi. Pirmininkė, gerbėmiai ponai ir ponės, pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos vardu Europos parlamentui už jo paramą. Tai labai palengvino mūsų darbą ir padės mums tikriausiai patvirtinti šilumus pakeitimus per pirmąjį e, svarstymą. Ir tai padės be abejo e, investuotojams e, išgyventi šiomis sudėtingomis sąlygomis. Komisija pradėjo platų konsultacijų procesą, kuris buvo pradėtas dar iki finansų krizės. Mes taip pat iš anksto nustatėme ir, ir savo tikslus, atsižvelgdami Pirmiausiai tai, kad direktyvą reikia supaprastinti, leisti dar valstybiniams fondams e, e, aktyviau veikti. Ir taip pat e, reikia numatyti galimybę apjungti savo turims investicinės lėšas tam, kad galima būtų pasinaudoti masų ekonomiją. Komisija taip pat pateikė pasiūlymų dėl labai griežtų taisyklių apie tai, kaip bus teikiama informacija, tam, kad investuotojai žinotų, kokią sprendimą galim, reikėtų priimti, kad jie galėtų priimti gerai apgalvot, apgalvotus sprendimus investuodami. Taryba ir Europos e, parlamentas e, kreipėsi e, į komisiją prašydami, kad mes pateiktume pasiūlymų ir dėl pranešimo tv pateikimo tvarkos. Džiaugiuosi, kad buvo laikomasi labai griežto darbo grafiko. Komisijai yra e, priimtini visi pasiūlymai, kurie buvo pateikti Liepos mėnesį. Dabar dėl paso, kuris yra labai svarbus, e, svarbi šio pasiūlymo dalis. Komisija labai griež, e, įdėmiai išnagrinėjo galimą neigiamą šio e, instrumento įtaką, pirmiausia, smulkiems e, investuotojams. Europos vertybinių poberių e, rinkų reguliuotojų komisija taip pat padėjo mums mūsų darbe ir padėjo mums renkti tokias taisyklės, kurios apsaugotų visas suinteresuotas šalis. Daug ką nuveikėme nuo 2008 metų Liepos mėnesį. Ir mes turime pasiūlymą, kuriame aiškiai yra, yra atskirta, kas už ką yra atsakingas. Ir kai pradedamas yra, yra uh, kai išduodami, išduodamos yra licencijos, kai yra e, prižiūrima, kaip jų yra laikomasi ir kaip ir, prižiūrima, kaip yra gyvendinama šis, ši direktyva. Vis, e, visos šios stadijos e, buvo peržiūrėtos ir pataisytos. Be to mes manome, kad šis mūsų darbas padės mums susitvarkyti su netinkamu valdymu investiciniuose fonduose. Komisija išsakė savo susirūpinimą dėl to, kad kai, kurios, kai kurie nustatyti terminai e, komisijai yra neprimtini. Komisijai reikia daugiau laiko tam, kad mes, kad mes galėtumėme geriau įgyvendinti šias priemonės. Ir be abejo visi norime, kad šie e, dokumentai įsigaliotų kuo skubiau. Ir todėl aš e, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas dirbo taip sparčiai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Wolfui Klinsui už jo darbą svarstant šį dokumentą šiame parlamente. Visos e, trys svarbiausios ES institucijos puikiai bendradarbiavo ir mes daug ką nuveikėme e, per pastaruosius mėnesius. Ir tikiuosi, kad tai iš tiesų pagerins e, investicinių fondų reglamentavimą ES. Dabar mums reikės gyvendinamų skirtų priemonių. pirmiausia apie tarp e, valstybinių e, jungtinių fondų veiklos apmokestinimą. Komisija mano, kad nacionalinį apmokestinimo e, režimą galima taikyti šiems fondams. Dabar dėl priežiūros. Mes suprantame, kad mums reikia sustiprinti bendradarbiavimą. Bendradarb šioje srityje, atsižvelgiant į kapitalo reikalavimų direktyvą. Komisija patikė savo pasiūlymus ir aš manau, kad mums iš tikrųjų reikia pažangos šioje srityje, tam, kad mes veiktumėmės e, nuosekliai, reglamentuodami finansų sektorių, komisija pritarė e, Terauzių pranešimo išvadoms, kad e, Mums reikia sustiprinti bendradarbiavimą priežiūros srityje. Now, minutes, Mr... Dėkoju, dabar trims minutės, minutės ponas Gozės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos, leiskite pirmiausia pasveikinti mūsų pranešėjo Wolf Klins atliktą darbą. Jam pavyko pasiekti plataus sutarimo ekonomikos reikalų komitete. Jis puikiai dėrėjusi su pirmininkaučia valstybė dėl visus patenkinančio kompromiso. Juridinių reikalų komiteto buvo paprašyta nuomonės, jį pateikė savo pastabas ir jas buvo tinkamai atsižvelgta. Pradinė direktyva susijusi su KIPVPS e, yra esminis dalykas, siekiant vystyti Europos šio pabudžio investavimo fondus. 2007 Liepa 6 tūkstančiai milijardų eurų sudarė tos lėšos, tai sudarė 15 procentų investicijų rinkos ES. Vidaus garantijos susijusios su KIPVPS e, yra tas rytis, kur reikalingos užtikrintos garantijos investuotojams. Kita vertus, svarbu paskatinti tų, frondų, tų, tų fondų tolesnį vystimasi. 2001-aisiais įvyko pakeitimų, kurie leido šiems fondams investuoti į naujas rytis, tačiau tebe liko e, dar tam tikrų trukdžių. Žalioji knyga buvo. 2005 buvo diskusijų pradžia, 2005 pasirodė žalioji knyga. Taigi siūlymas pateiktas šiandien yra šias spragas užpildantis dalykas. Tai yra pažangus žingsnis pirmin. Europos paso egzistavimas valdymo įmonėms taip pat yra teigiamas dalykas. Siūlomi sprendimai leis įgyvendinti šį pasą valdymo įmonėms e, ir leis užtikrinti tinkamą apsaugą investuotojams. Mes kalbame apie pasą, kuris būtų visapusis dokumentas, mes tuo džiaugiamės. Numatytos apsaugos priemonės bus, mano supratimu, pakankamai efektingos, kad būtų galima išsklaidyti bet kokias abejonės, kurios iš pradžių buvo pareikštos. Siūlymas taip pat daug kuo pagerina techninio pobūdžio sprendimus. Pavyzdžiui, kai dėl notifikavimo, dėl susijungimų atskiruose šalise esantiems fondams arba fondų susijungimai tarp finansuojančių ir finansuojamųjų fondų. Maničiau, kad bus pasiekta daug pagerėjimo, nes bus užtikrinta sąžininga konkurencija šioje srityje visoje Europos Sąjungoje. Mūsų pranešėjas jau nurodė, kad dar reikės mokestinių požiūrių imtis tam tikrų veiksmų, kad konkurencija nebūtų iškraipoma. Dėkoju. Thank you. Ačiū. Pone Liuling, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien, kaip niekada, šis direktyvos siūlymas, dėl kurios ruošiasi balsuoti parlamentas, e, sukelia tokių dviejopų jausmų. Pranešėjas, ponas Klins, daugelį metų dirbo prie šio klausimo svarstymo ir jis talentingai dėrėjusi su komisija, dėrėjusi triloge reikėtų, kad jeigu jau priimame direktyvą, būtų pasiekta reikšmingos pažangos, kad geriau veiktų vidaus rinka, kad būtų užtikrintas geresnis kolektyvinis e, finansinių aktyvų valdymas. E, Europos investicinių fondų bendruomenė vertintų tą žingsnį teigiamai. Tačiau diskusijos taryboje ir parlamente niekada nevyko visiškai laisvai, nes rezultatas buvo žinomas iš anksto, nes kai kas iš šių subjektų norėjo, kad būtų įvestas šioms, šioms bendrovėms šis valdymo pasas. Na, galėtume sakyti, kad tas pasas yra reikalingas, tačiau reikia įsitikinti, kad valdymo įmonių pasas ir jo įvedimas bus lydimas reikiamų garantijų, kad bus užtikrinta šių fondų tinkama kontrolė, kadangi matome, kad čia yra atskiriamos tam tikros funkcijos. Tenka apgailestauti dėl to, kad sistema įdėgiama bus pakankamai sudėtinga, tačiau gali pasitaikyti taip pat ir labai skirtingų interpretacijų, todėl su praktiniais sunkumais yra didelė rizika susidurti. Ir ypač gali patirti sunkumų tos įmonės, kurios eksportuoja savo produktus į trečiasias valstybės. Aš esu E, mažuma ne visai pritarti šiam dokumentui. Normaliu metu aš sakyčiau, kad tik praktika gali padėti padaryti galutinės išvadas šiuo klausimu. Ir tik tada galėtume apsispręsti, kas yra teisus. Ar tie, kurie pasitikė rinkos veikėjų galimybėmis prisitaikyti, ar tie, kurie laikosi atsargesnių e, pozicijų. Aš manyčiau, kad niekas negarantuoja, atsižvelgiant į tuos nesenus aktualius įvykius, pažiūrėjau, Madov skandalą, niekas negarantuoja, kad finansinių aktyvų kolektyvinis valdymas nėra siūlomas tam, kad mes būtume užtikrinti ir kad būtų išklaidytas tam tikras skepsis šių fondų atžvilgių. Aišku, šie fondai finansų krizės neišvengs ir mes šiandien jau tą matome, kad ši krizė palėtė ir juos. Mes manome, kad šiame krizės kontekste būtų neteisinga priimti blogus sprendimus. Reikėtų, kad būtų priimti tokie sprendimai, kurie padėtų bendradarbiauti kontrolės institucijoms. Aš sakau savo asmeninę nuomonę. Aš manau, kad ta direktyva yra toks dokumentas, kuris yra jau pasenęs kriziai dar nie nepasibaigus. Manyčiau, kad reikėtų tokio dokumento, kuris padėtų tinkamai krizę įveikti, kad būtų galima tinkamai pergalvoti šios visos finansų sistemos investicinių fondų sąrangą. Reikėtų tinkamai užtikrinti investuotojų apsaugą, o nežiūrėti, kaip čia diversifikavus riziką. Manyčiau, kad svarbu pirmiausia išsiaiškinti, ko mes norime, o dabar elgiamės taip, lik nieko nebūtų įvykę elgiamės autistiškai, sakyčiau. Būtent dėl to, balsuodama dėl šios direktyvos, aš susilaikysiu, net jeigu ir pasirašiau po tuo kompromisu, kuris buvo priimtas derantis su taryba. Na, pasirašiau atsižvelgdama į susiklošiusias aplinkybės. Aš manau, kad mes čia turėsime nedaug svorio, gindami tuos principus, kuriuos aš čia bandžiau jums išdėstyti. Ačiū. Kolega Gotardė, tris minutės. Prezidente, komisario, kolegė, kolegi. E kolegi Pone komisarė, gerbiami kolegos. Balsuosime dėl šios naujos direktyvos, dėl KIPVPS. Ir tai yra tokia direktyva, kuri, mano supratimu, yra svarbus dokumentas. Tiek apie praeitį, tiek apie ateitį kalbėdami tą galėtume pasakyti, nes pasikeitimai buvo dideli nuo pirmosios direktyvos, kuri buvo priimta prieš ketvirtį amžiaus. Tad yra svarbu tinkamai koordinuoti e, reguliavimo ir teisėkuros iniciatyvas. Svarbu, kad jie būtų surinkti vieną rinkinį, kad būtų atsižvelgiama į naujai susikloščiusias aplinkybės, reikia užtikrinti geresnį mobilumą ir geresnę kontrolę. Komitete darbas vyko gerai, buvo vyko gera bedradarbiavimo dvasia, norėčiau padėkoti ir pranešiu ir tarybai. Čia mes palėtėme tokią sritį, kuria glaudžiai susijusi su finansų krize. Tad e, juolap yra būtina reaguoti greitai ir tinkamai. Yra visa eilė e, klausimų, kuriais mes pasiekėme gerą sutarimą. Pavyzdžiui, yra numatytos valdymo įmonės, kurioms bus, yra numatytos tam tikros teisės. Arba yra tokių įmonių, kur, kurios bus įgaliotos vykdyti stipresnę ir efektyvesnę kontrolę. Sutarimas, kurio komisijoje prašoma, e, turėtų būti pasiektas iki 2010 metų Liepos, kai dėl mechanizmų ir procedūrų valdymos rytyje E, yra siekiama priimti tokius sprendimus, kad jeigu tektų e, klientų teikti skundą, tai kad jis žinotų, į kur kreiptis ir ko jis gali tikėtis. Yra galimybė vėliau dar labiau intensyvinti bendradarbiavimą kontrolės srityje, pasirašant dvi šalės ar daugia šalės sutartis tarp valstybių narių kompetentingų administracijos institucijų. Tai yra tikrai pozityvų žingsnis kai dėl susitarimų susijusių su um, fondais, kurie įsigyja kitus fondus. Vidaus rinkoje manyčiau, kad dėl notifikavimo procedūrų skirtumų tebe lieka, tačiau e, žink, sprendimas irgi yra geras. Kai dėl pažangos susijusios su vartotojų apsauga matome, kad yra siekiama kuo geriau informuoti vartotojus, teikiant jiems brošiūras, informacinio pobūdžio brošiūras ir informuojant juos informatikos priemonių pagalba. Dėkoju. Uh, Dėkoju, dabar žodis sutikimas ponui Šmit dviems minutėms. Jag vill börja med att eh, tacka min liberala kollega herr Klins för ett mycket gott arbete. Pone komisarė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš manau, kad pranešėjui pavyko per trumpų laiką rasti gerą kompromisą. Netgi be finansų krizės klausimai būtų sunkiai sprendžiamas dalykas. Aš esu dirbęs e, su, su šiais fondais anksčiau Ir žinau, kad labai svarbu, kad efektyviai veiktų rinka siekiant ginti vartotojų interesus. Norėčiau priminti, kad 2001 metais situacija buvo kitokia. Tai dar buvo prieš Lamfalūzį procesą. Iš pradžių buvo imtasi visai lė priemonių, tačiau jau nepakako, jų reikia imtis ir kitų. Reikia stiprinti rinką, reikia sustiprinti investuotojų saugumą, taip pat sustiprinti priežiūros institucijas ir kontrolę, sustiprinti taip pat ir pačius KIP VPS. Komisaras tai paminėjo. Pone pirmininkė, daug buvo kalbėta apie šį jautrų paso klausimą valdymo įmonėms. Mes išklausėme įvairių nuomonių šiuo klausimu, tačiau aš manau, kad siūlymas yra geras. Nes yra ger, geras dalykas pabrėžti konkurencijos, sąžiningos konkurencijos svarbu, kad rinka būtų efektyvi. Reikėtų, kad informacija, kurią gauna vartotojai, būtų teisinga ir išsami. Svarbu užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp informacijos kiekio ir efektyvumo. Kai informacijos pernelyg daug, tai nebūtinai yra geras dalykas, tačiau reikia, kad žmonės gautų jos pakankamai galėdami priimti ir kad galėtų priimti sprendimus, būdami tinkamai informuoti. Manau, kad pasiekta pusiausvyrą yra nebloga. Europai reikia efektyvios finansų rinkos. Tai yra akivaizdu. Kai PVPS e, Europoje ir už jos ribų tampa sėkmingų dalykų, tad pasinaudokime tuo e, įvykių vyksmu. Dėkui. Ačiū. Ponas Ryan, pusantros minutės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Klinsą, parengus puikų pranešimą. Aš manau, kad jis labai didelėmis pastangomis siekia kompromiso ir kompromisą šiandien ir turime. Uh, Kai įsigalios šie pakeitimai, bus panaikinta daug demok... E, biurokratijos ir nereikalingų sąnaudų. Be to, e, džiaugiu, galim pasidžiaugti, kad rengiančios pakeitimus buvo atsižvelgta į kai kurių valstybių narių užsakytą susirūpinimą. Taigi tai yra labai plataus pobūdžio pasiūlymas, kuris apsaugos mūsų investuotojus e, ir vartotojus Kažkas jau minėjo, kad bendra rinka yra puikus dalykas ir būtų dar geriau, jei mes sugebėtumėme ją gerai reglamentuoti. Bet Olga e, džiaugiuosi, kad pagaliau pripažįsta, kad finansų rinkos šiandien yra tiek integruotos, kad mums reikia bendro reglamentavimo tam, kad e, finansų paslaugų sektorius, kuris yra globalus šiandien, galėtų veikti visame pasaulyje. Mums reikia galvoti ne vien apie Europą, bet ir apie visą pasaulį. Ir aš manau, kad labai svarbu mums bendradarbiauti su mūsų partneriais kitose pasaulio šalise. Šiandien mes e, paminėsime e, euro dešimtmetį ir tai dar kartą įrodės, kad mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo. Ir aš džiaugiuosi, kad mano šalis Airija yra e, eurozonos narė. Ir galiu Jums pasakyti, kad bendra valiuta padėjo mano šaliai išgyventi sunkiomis krizės sąlygomis. Be uh, euro, tikriausiai Arija atsidurtų Islandijos vietoje. Na, ačiū Dievui, taip neatsitiko. Ir džiaugiuosi, kad kai kurių politikų balsai nebuvo išgirsti tuomet, kai buvo priimtas sprendimas mums prisijungti prie euro. Nes, kaip minėjau, galima tik pasidžiaugti, kad mums pavyko išvengti Islandijos likimo. Daug kas šiandien kalba apie Lisabonos sutartį ir kai kas bando pasinaudoti Airijos sprendimus savo tikslais. Airija visą laiką buvo Europos širdyje ir visą laiką ir toliau rems uh, uh, europinius uh, tikslus. Um. Na, mes to irgi tik tai galėsime pasidžiaugti. Panas Pavis. Uh, Ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad finansų paslaugų sektoriaus reglamentavimas sukelia daug prieštaravimų ir daug, susilaukė daug kritikos. Tačiau šiandien mes matome, mes matome teigiamą tokio reglamentavimo pavyzdį. Komisija ir ponas Klins puikiai padirbėjo ir aš pritariu šiam pranešimui ir pateiktiems direktyvos pakeitimams. Kolektyvinio investavimo subjektai yra labai svarbi e, finansų sektoriaus dalis, ypač Škotijoje. Ir tai šie investiciniai fondai yra puikiai galimybė investuotojams ne tik Europoje ir visame pasaulyje taupyti ir e, lėšas ir jas sėkmingai investuoti. Kolektyvinio investavimo e, subjektai yra modelis, kuriuo naudojasi net JAV investuotojai. Ponas Klins e, įtraukė mano pateiktus pasiūlymus į savo pranešimą. Pavyzdžiui, jis atsižvelgė mano pasiūlymus į uh, Tai, kad svarbu dar turėti diversifikuotus investicijų portfelius. Mes norime pasinaudoti masto ekonomijos teikiamais privalumais, kadangi šiuo metu didžio dauguma investicinių fondų yra labai maži. Todėl turime skatinti e, jungimosi procesą. Aš asmeniškai leišiau įvairių e, tikslų investiciniams fondams e, bendradarbiauti ir kartu investuoti savo e, lėšas. Ir e, galiausiai valdymo bendrovės pasas. Aš manau, kad tai yra esminis šio pasiūlymo elementas, kuris padės mums pasinaudoti e, masto ekonomijos privalumais ir kuris bus labai naudingas investuotojams. Taigi šis direktyvos peržiūrimas bus labai naudingas e, sektoriui ir labai naudingas investuotojui ir vartotojui ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi aš su malonumu pritariu pono Klins e, parengtam pranešimui ir komisijos patiktiems pasiūlymams. Dėkuoju, ponė Beris. Merci, monsieur le président. Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū ponui pranešėjui, taip pat už atliktą darbą, ačiū už jūsų darybinį talentą ir įsipareigojimus. Kolektyvinio investavimo subjektai yra, sakyčiau, finansų rinkos firminis ženklas Europoje. Tai yra puikus eksportavimo produktas, tačiau ES dar turime pusiausvyros trūkumų, trūkumų pavyzdžių, nes čia irgi yra gaminančios šalis, vartojančios šalis ir priimamos skirtingos strategijos. Šios direktyvos peržiūros vienas iš tikslų yra, esant tokioms sąlygoms, suorganizuoti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kur kolektyvinio investavimo subjektai veiktų tinkamai. Mano supratimu, pirmiausias dalykas, kurį reiktų pasakyti ir kurį minėjo kiti, kiti kolegos, yra kolektyvinio, uh, yra valdymo bendrovės pasas. Uh, kai kas išreiškia susirūpinimą, neva prastai yra tam pasiruošta, tačiau reikėjo imtis valios pirmiausia, kad jis apskritai atsirastų. Ir man susidaro toks įspūdis, kad komisaras nebūtinai to paso atsiradimo norėjo. Tad e, iniciatyvos ėmėsi parlamentas ir taryba, o komisija taip pat galiausiai prie jos prisijungė. Ir manyčiau, kad priimdami šią direktyvą mes taip pat galėtume priimti ir šį pasą, nes jis padės ES vidaus rinką šios rytie veikti tinkamai. Antroji pastaba būtų tokia. Kai dėl sulaikymų, jeigu peržiūrint direktyvą, mes verčiame bankus atidėti 5 procentus vertybinių popierių, kurie vėliau patenka į rinką, reikėtų, kad visur būtų taikomos tos pačios taisyklės, nes vienoda rizika turėtų e, reikšti, kad vienodų taisyklių visi turėtų laikytis mūsų aptariamoje srityje. Kai dėl priežiūros, tai būtų trečioji mano pastaba, aš manau, kad niekas negali abejoti mūsų ryštų pagerinti priežiūros sąlygas. Mes visi laukiame, kad pirmininkas Barosintus iniciatyvos, kad Jacques de la Rosière vadovaujama grupė išdėstytų savo uh, argumentus. Manyčiau, kad mes rezultatų šios darbo grupės laukime per nelik ilgai. Manome, kad ši darbo grupė bus tinkamai išklausyta, o ir priimti sprendimai padės ir vartotojams, ir, ir, ir klientams, ir patiems kolektyvinio savimo subjektams tinkamai e, dirbti, tinkamai funkcionuoti. Dar viena pastaba yra apmokestinimo klausimas. Komisaras paskelbė tam tikrus savo įsipareigojimus šioje srityje. Mes žinome, kad dar te egzistuoja tam tikros protekcionizmo priemonės, mes joms nepritarėme, siūlome jų atsisakyti, joms užkirsti kelią. Komisija turi imtis iniciatyvos, kad kolektyvinio investavimo subjektų srityje būtų atvertas kelias šių produktų laisvam judėjimui rinkoje. Dėkuoju, ponė komisarė. Ačiū, ponė Stekevičiūtė, žodis, prašau. Dėkui, ponas pirmininkė aš taip pat norėčiau pabrėžti mūsų pranešėjo pono wolfo e, klinzo puikų darbą ir gebėjimą surasti tinkamą kompromisą tačiau kaip daliai kalbėtojų man taip pat kyla kai kurių abejonių. tos abejonės susijusios su nuostata kad e, e, europos sąjungos šalys narės turės paruošti visus dokumentus susijusius su investiciniu verslu kaip yra parašyta in a language customary in the field of international finance kas reiškia angliškai. aš pasisakau už tai kad verslui būtų galimybė sumažinti kaštus ir kad jis nebūtų smulkmeniškai reguliuojamas tačiau neturi būti suteikiamas prioritetas ir konkurencinis pranašumas vienos kalbos e, fondų valdytojams šiuo atveju anglakalbiams ir taip pat e, neturėtų būti sukurtas teisinis netikrumas. E, kaip ginti savo teises vartotojui e, todėl kad dokumentas e, e, sudarys prielaidas įvairiai interpretuoti finansinio verslo atsakomybę. aš pasisakau už tai kad finansinio verslo atsakomybė ir konkurencinės sąlygos kuriomis dirba investicinis verslas turėtų būti aiškiai apibrėžtos. <clears throat> ponas czarnecki minutė prašau. dnia zbywa... Pone pirmininkė, veiksmingos sistemos e, sukūrimas e, turėtų būti mūsų prioritetas. Mes žinome, kad e, finansų sektoriuje yra labai daug konkurencijos, todėl mes turime mažinti investuotojų sąnaudas. Aš pritariu pranešėjui, kad uh, mums reikia aiškaus e, informacinio dokumento, kuris būtų pateiktas galimam investuotojui. Be to, manau, kad labai svarbu ir aiškiai apibriežti e, su mokesčiais susijusius klausimus. Esu įsitikinęs, kad valdymo bendrovės paso pasiūlymo e, įgyvendinimas padės mums e, nu, užtikrinti, kad investiciniai fondai uh, prekiautų savo produktais visoje Europos Sąjungoje. Ir tai be abejo sustiprins mūsų vidaus rinką. Dėkuoju dabar žodžius, sakė ponui Makryvi. Dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už labai spartų ir veiksmingą darbą, svarstant šį dokumentą. Iš tikrųjų, mes puikiai sutrėmė, puikiai dirbome. Aš pritariu tam, kad mums reikia dar daug ką padaryti. Turėsim dar prižiūrėti, kad valstybės narės tinkamai perkeltų savo nacionalinius teisynus e, šiuos pasiūlymus tiek e, pirmojo, tiek antrojo e, etapo pasiūlymus. Tam reikės bendradarbiavimo. Ir bendradarbiavimo reikės tam, kad tinkamai būtų gyvendintos nuostatos susijusios su valdymo bendrovės pasu. Komisija padarys viską, kad šie pasiūlymai būtų tinkamai ir laiku gyvendinti finansų sektoriaus naudai. Dabar žodis sutikimas dviems minutėms ponui Klins. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog mes dar nebaigėm šio klausimo nagrinėjimo. Tai norėčiau pasakyti girdint komisijos atstovams. buvo numatytas labai trumpas laikotarpis parlamento ir tarybos svarstymui. Mes nenorime laukti per nelik ilgai, kad ši direktyva būtų įgyvendinta, jo lab, kad rinka kinta labai sparčiai šiuo metu. Mes matome, jau galime rasti sutarimą, o tai ir yra kompromiso pagrindas. Aš suprantu, kad ponė Liulin gali kitaip vertinti susikloščiusią situaciją, tačiau aš vis tik manau, jog ateitis parodys, kad jo susirūpinimas dėl finansų institucijų, dėl Luksemburgė veikiančių finansinių institucijų, kurios gali patirti žalos po šios peržiūros, yra, na, šiek tiek nepagristas rūpestis. Aš manau, kad kolektyvinio nestavimo subjektų direktyva suteiks naujų galimybių Pervanš Beres, manyčiau, yra teisi, sakydama, jog atsiranda naujų galimybių šioje srityje. Kol kas vidaus rinka šiems subjektams buvo menkai veikiantis dalykas. Reikia pagerinti bendradarbiavimą, kad situacija pasikeistų. Aš nesakau, kad bus lengva tai padaryti, tačiau įmanoma. E, priežiūros institucijos turi dirbti konstruktyviau, ir labiau pasitikėdamas tuo, ką daro, negu iki šiol. Jeigu pramonė vykdo spaudimą tam, kad tai įvyktų, tai jo geriau. Antrojo lygio priemonės yra svarbus dalykas ir jų yra daug. Tačiau mes lauktume, kad dėl tų priemonių būtų apsispręsta, kad jos būtų priimtos. Komisija turi atlikti jai tenkantį darbą. Komisija svarstė šį klausimą. Ir dabar, manyčiau, svarbu visiems susitarti dėl to, kas ir kaip. Mes manome, kad nereikia pramonė vykdyti teisė kūrinio spaudimo. Buvo paskelbti siūlymai, Tačiau kol kas tai lieka tik siūlymais, konkrečių sprendimų nėra. Manyčiau, kad artimiausių metų situacija pasikeis. Norėčiau padėkoti tarybai už jos aktyvę paramą, norėčiau padėkoti taip pat kitų frakcijų atstovams, God, pon, kolegoms Gotardį, Gozės, ir, ir, ir kitiems kolegoms, kurie kovingai gynė šio dokumento interesus. Dėkui. Dėkoju, o dabar posėdis yra sustabdomas iki 10 valandos.